Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Ponios ir ponai, kolegos, posėdį pradedame. Jūs jau matėte mūsų darbo tvarkės projektą šiandienai. Jeigu nėra kitų pastabų, tai sakykime, kad darbo tvarkė patvirtinama. Numatėme kad maždaug 16.30 pradėsime valandą truksantį balsavimą. Tai sakau ir tiems, kurie esate čia, ir tiems, kurių nėra. Tikiuosi, kad frakcijų e, sekretariatas padarys viską, ką reikia, kad būtų prikviesta kuo daugiau e, parlamentarų, kad pakaktų mūsų balsavimui. Aš siūlau pridurti vieną temą, pridėti vieną temą, ne atskirą punktą, bet temą e, skir, susijusią su ketvirtuoju klausimu. Ketvirtasis e, klausimas yra 2014 metų biudžetas, įgaliojimai susijęs su trišalių dialogu ir su Kroatijos įstojimu Europos Sąjunga. Europos komisija jau yra apie tai kalbėjusi, per trilogą mes porą žodžių apie tai irgi esame pasakę. Mūsų pranešėjas 2013 e, metams E, galės atsiskaityti apie tai, kaip diskusijos vyko to tema ir pateikti savo nuomonę. Kitas dalykas. Dėl pastatų. Mūsų nuolatinė pranešėja Monika Holmeier nėra šiandien e, mūsų posėdėje ir e, ji atsiprašydama įgaliojo savo vardu kalbėti Suzaną Baruzogata, kur nepriklauso jos frakcijai, bet su ja ji labai E, racionaliai bendradarbiauja. E, taigi Zuzana, kuri dar kol kas netėjo, pristatys Monikos Holmaier klausimą. Kai tik jie ateis, jai žodį ir suteiksime. Pirmininko pranešimai, e, jie mūsų komiteto brošiūroje yra surašyti. Ir aš siūlau, kad mes iš karto pradėtume svarstyti 2014 metų biudžetą. kiek e, šiame dosije pasiekta. Nedelsama suteikiu žodį mūsų pranešėjai Ani Jensen. Yes, thank you, Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Praėjusią savaitę jau kalbėjome apie trialogo rezultatus. Trialogo įvykusio su kitomis institucijomis e, išdavas. Kas įvyko po to? Manau, kad e, mes šiek tiek pasistumėjome diskusijoje apie datas. Ir trilogo planus Liepos mėnesiui, kobų naujienose apie tai yra kalbama. Galiu pasakyti, kad kaip tik dabar e, lankausi e, visuose komitetuose, specializuotose komitetuose ir bandau išklausyti jų nuomonės kaip jie įsivaizduoja, kad biudžeto dėrybos rutuliosis. Mane nustebino tai, kad beveik visi komitetai turi gana aišku įsivaizdavimą. Jie supranta, e, kokiu sunkumu iškils, jeigu nebus teisinės bazės, jeigu nebus e, DFP. Ir dabar visuose komitetuose taip pat yra svarstomi, e, svarstoma juridinė bazė. Mane nustebino tai, kaip aiškiai dauguma specializuotų komitetų supranta, e, koks biudžetas turėtų būti. Taigi aš nebijau, kad Europos parlamentas e, negalėtų pristatyti e, savo pozicijos dėl parlamento, nors dabar papadėtis ir gana keista. Europos komisija kol kas nepateikė galutinės datos, kada ji norėtų biudžetą pristatyti yra sakoma, kad viena iš galimybių būtų gegužės vidurys, taip pat buvo pasiūlytas gegužės galas. Man atrodo, kad Europos komisijai gegužės vidurio variantas būtų primtiniausias. Aš įsivaizduoju, kad e, prieimus tokį terminą specializuotėms komitetėms ir mūsų komitetui reikėtų gerokai pasistengti, nes laiko liktų nedaug parengti dėrybų mandatą trialogų Liepos mėnesį bet tai yra padaryti įmanoma. Apie tai čia ir kalbama. Gali būti, kad birželio 19 dieną įvyks pasikeitimas nuomonėmis apie projekto, pro, e, prašymo projektą. Vadinasi, turime dar, turėsime tris savaitės parengti tokią nuomonę. Jeigu net ir bus čia tas paskelbtas gegužės gale, o svarstymas vyks birželio 21. Tada specializuotieji komitetai galės pateikti savo nuomonės, o mes e, turėsime e, aiškiai nustatytą pakeitimų terminą, kuris bus taip pat Liepos 21, e, birželio 21 dieną, o 27 balsuosime komitete, tada Liepos mėnesį plenarnėme posėdėje galėtume jau balsuoti dėl šio dokumento. Taigi tvarkaraštis gana uh, toks griežtas. Ir reikia pasakyti, kad daug ką reikės daryti anglų kalba, nes neturėsime laiko vertimams į kitas kalbas. Kitaip e, būtų tiesiog neįmanoma e, šio dokumento taip greitai sutvarkyti. Manau, kad e, toks sprendimas yra geriausias. Ir taip mes galėsime geriausiai pasirengti Liepos mėnesio trilogui. Žiūrėsime, ar mums pavyks parengti uh, dokumentą, kuris būtų naudingas ir trilogas galės įgauti tam tikrą prasme. Taigi tiek aš šiandien ir norėjau pasakyti ačiū. Merci, Anne. Alors, effectivement... Ačiū, Ana. Iš tiesų, šiais metais e, matėme, kad šiek tiek vėluojamas e, daugiametės finansų programos svarstymas, žinome, kas įvyko taryboje. E, dabar daugiametės finansų perspektyvos DFP svarstymai iš naujo prasideda. Europos komisija e, yra šiek tiek pasimetusi, nes nežino, kokiu pagrindu renkti 2014 metų biudžeto projektą. Akivaizdu, kad tas projektas turi tenkinti e, aukšt, viršutinės ribas, kurios bus nustatytos būsimoje daugiametėje finansų perspektyvoje. E, neseniai mes paskutinį kartą pasikeitėme nuomonėmis šiuo klausimu ir paskatinome Europos komisiją um, naudotis tam tikru referenciniu dokumentu, tai yra pirminė pozicija apie DFP. Tuo tarpu Europos taryba priėmė e, kitokią nuomonę dėl skirtingų kategorijų finansavimo skaičių. Praėjusią savaitę per trilogą Ir po to, e, su, kalbantis su komisijos nariu Levandovskį, aiškiai e, leidau suprasti, kad Europos komisija yra atsakinga už aiškių skaičių nustatymą. Tie skaičiai turi tenkinti poreikius ir techninės e, paskolų suvartojimo galimybės bei įsipareigojimų suvartojimo galimybės. Taip pat jie turi leisti pasiekti politinį sutarimą. Už tai yra pirmiausia atsakinga Europos komisija. Aš taip pat reikalavau, kad Europos komisija laikytųsi griežtai nustatyto tvarkaraščio, kuris leistų kiekvienai biudžetą priimančiai institucijai ir pirmiausia Europos parlamentui e, turėti pakankamai laiko e, šį projektą svarstant ir prireikus e, mūsų e, atitinkami komitetai e, turi sugebėti, pa, turi turėti laiko pateikti atitinkamus pakeitimus, dėl kurių galėtų balsuoti ir komitetai, ir po to pa, frakcijos, ir plenarnis posėdis. E, taip mes galėtume deramai politinių požiūrių dirbti. Kaip jau pasakė Ana, komitetai E, vadovaujasi, komisija, atsiprašau, vadovaujasi e, e, prielaida, kad gegužės mėnesį bus pateiktas galutinis variantas 29 dieną. Mes turėtume jį svarstyti ir 30 dieną numatytas visas visos dienos posėdis. Jeigu Europos komisija nustatys tokius terminus, apie kokius dabar kalba, tai mes savo biudžeto komiteto posėdžių negalėsime vėlinti. Mes žinome, kokia yra tradicija. Biudžeto komisijos narys, komisijos narys atsakingas už biudžetą e, pirmiausia ateina į biudžeto komitetą ir pristato Europos komisijos, e, komisijos koleginį sprendimą. Tai yra daroma prieš jam susitinkant su spauda. Europos komisija 2013 metų koreguojami biudžetą jau patvirtino, kad būtų galima priimti Kroatiją. Kroatijos stojimas vyksta numatytų tempų ir netrodo, kad iškils kokiu nors sunkumu laikantis numatytųjų datų. Liepos pirmą dieną Kroatijos įstojimo ES sutartis turi įsigalioti, jau prasideda paskutinis E, prieš stojiminis etapas ir dabar turime padaryti viską, ką galime, kad pakoreguotasis biudžetas būtų priimtas laiku ir kad Europos e, įgyvendinamos programos būtų taikomos ir Kroatijai. Be to, šiandien mes e, išgirdome, kad rytoj Europos komisija pristatys antrąjį taisomąjį biudžetą, kuris turėtų leisti Europos Sąjungai e, suteikti papildomų e, mokėjimų asignavimų. Tai būtų patenkinti 2012 metų dar neįgyventinti įsipareigojimai ir būtų e, finansuojami 2013 metams numatyti mokėjimų, mokėjimai. 2013 metų taisomasis biudžetas. Giovannis pristatys. Grazie, prezidente. Così come... Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs ir pasakėte, Pirmasis, e, pirmai taisomai e, biudžeto komisija patvirtino kovo 8 dieną. Ir problema yra ta, kad į 2013 metų biudžetą mums reikia įtraukti dabar sumas, kurios papildytų tiek įsipareigojimų asignavimus, tiek mokėjimų asignavimus, atsižvelgiant į tai, kad Kroatija prisijungia prie ES šių metų Liepos 1 pirmą dieną. Daugiametėje finansinėje programoje, kuri galios iki 2020 metų, parengta taip, kad joje jau yra numatytos lėšos e, Kroatijai priimti. Tačiau 2013 metais, ar tiksliau per antrąjį 2013 metų puslapį, pus, pusmetį tokių lėšų mes dar neturime. Komisija pateikė pasiūlymą peržiūrėti uh, dabar galiojančią daugiametę finansinę e, programą tam, kad galima būtų atsižvelgti į dėrybas dėl stojimo su Kroatija pagal sutarties 29 straipsnį. Siūloma asignavimus uh, um, įsipareigojimams padidinti 55,1 uh, um, milijono ir maždaug 30 milijonų padidinti asignavimus mokėjimams. Nes anksčiau nebuvo nu, uh, sudarant biudžetą atsižvelgta tai, jog prie mūsų gali prisijungti nu, e, Kroatiją. Kovo 19 dieną parlamento delegacija pateikė savo techninę ataskaitą, techninio pobūdžio, o ne politinio ataskaitą dėl biudžeto koregavimo. Daugiametę finansinę programą, reikėt, e, programą peržiūrėti reikia laikytis tarp institucinio susitarimo. Ir tų nuostatų, kurios yra susijusios su ES plėtra. Čia kalbame apie techninio pobūdžio dalykus, ne apie politinio pobūdžio biudžeto patikslinimus. Nes Iš esmės, kalbame apie tai, kaip galima būtų panaudoti nuo 2012 metų likusius pinigus. Per trilogą mes paaiškiname, jog Europos parlamentas mano, jog lėšų tokiems patikslinimams, biudžeto patikslinimams galima būtų rasti tik tai suradus naujų pinigų. Tai yra neperskirstant lė, jau turimas lėšas, o, o surandant visiškai šviežių kažkur lėšų. Kai svarstėme taisomai pirmąjį biudžetą, tuomet mes apie tai kalbėjome ir kalbėjome, kad reikia da, skirti lėšų konsultacijoms su nacionaliniais parlamentais. Ir kad jau reikia pradėti šias dėrybas nes pagal dabartinį kalendorių konsultacijos su nacionalinis parlamentas gali tęstis iki Liepos 6 dienos, o Kroatija turėtų stoti Liepos 1. Taigi tai būtų per vėlų. Ir mes e, taip pat aiškiai supratome, kad turime daryti viską, kad, suri, kad tinkamai atliktume šią darbą. Šį darbą. Tuomet gal mes galėtume balsuoti gegužės 7 dieną, tai yra prieš balsavimą taryboje, arba gegužės 16 e, dieną, 16-17, tai yra jau po balsavimo taryboje. Tai būtų vienintelė galimybė mums patvirtinti patikslintai biudžetą prieš Kroatijos oficialų stojimą į Europos Sąjungą. Pranešimą galima būtų pateikti 20, balandžio 25-26 dieną ir pakeitimų, terminas pakeitimams teikti galėtų bū, sutapti su balsavimo diena komitete. Taigi šis patikslintas biudžetas yra tikrai techninio pobūdžio klausimas. Ir jis yra skirtas pirmiausia tam, kad mes galėtume uh, galėtume vykdyti e, asignavimus mokėjim įsipareigojimams po Kroatijos stojimo. O kalbėdamas konkrečiai apie šį patikslintai biudžetą, galiu pasakyti, kad man atrodo, kad šios patikslinimus galima bus atlikti tik tai, jeigu mes surasime naujų lėšų. Ačiū, Salvatorai. Norėčiau užduoti Giovanni klausimą. Galime įsivaizduoti, kad taryba mm, pasakys, kad reikia perskirstyti lėšas, o ne nustatyti naujas viršutinės ribas. Tai tuomet parlamentui reikės kažkokio tarpinio sprendimo. Juk mes nesame tikri, kaip elgsis taryba. Todėl, o, o tų lėšų mums reikia Kroatijai. Mes čia dabar kalbame ne apie 2013 metų šiaip savo pataisytą biudžetą, o apie mūsų politinius prioritetus ir vienintelė galimybė e, būtų, kad lėšos skirtos Kroatijai būtų naujos lėšos, bet tam reikia tarybos balso. Nežinau, ar dar turime kažkokios manevro laisvės dėrybose su taryba juk tai yra toks techninis klausimas, ar dar galima dėl jo dėrėti su taryba. Ir tarybos pozicija dėl taisomojo biudžeto dėl Kroatijos e, duos signalą, kaip, kokia bus tarybos pozicija dėl apskritai teisomojo biudžeto. Ačiū, Salvadorai. Giovanni. Beh, eh, l'approccio tenuto in sede di trilogo, cioè di prezentazione. Na, trilogo metu mes laikėme štai tokio požiūrio. Mes stengiamės pateikti visą šį reikalą kaip eh, techninio pobūdžio biudžeto patikslinimą. Dėl to, kad mums reikia atsižvelgti įstojimo sutartį ir reikia atsižvelgti taip pat į tai, kad čia kalbame apie patiks, eh, pat, eh, patikslintą biudžetą. Ir aš pritariu tokiam požiūriui. Tam tikrais finansiniais metais, tai yra 2013 metais, mes vis pamatėme, jog neturime pakankamai asignavimo mokėjimams tam, kad galėtume padengti visus savo įsipareigojimus. Todėl mes pagalvojame, jog reikia perskirstyti lėšas, atsižvelginti tai, kad prie mūsų prisijungia, prisijungia naujoji valstybė narė taryboje taryboje reikėtų paieškoti politinės valios. Kalbame, maž, ap, kalbame apie, apie 374 milijonus eurų. Taigi, jeigu bandysime šių lėšų ieškoti įvairiuose eilutėse, galime susidurti su problemomis, juk mes kalbame apie labai svarbų politinį žingsnį Europos Sąjungos plėtrą. Todėl aš manau, kad mes turime aiškiai reikalauti, jog būtų surastos naujos lėšos, kad būtų skirtos naujos lėšos. O jei taryba ir toliau reikalaus ieškoti šių pinigų kitose eilutėse, tuomet bus neaišku, kaip taryba reaguos į, kom, į kitą patikslintą biudžetą, kurį komisija turėtų patvirtinti rytoj. Dar galima bus palaukti ir, pažiūrė, ir pažiūrėti, kaip viskas susiklostys, bet gali būti, kad galutinė suma bus dar didesnė neįmanoma dabar. Dėkuoju mūsų pranešėjui. Aš dabar žiūriu į 29 paragrafą, kur parašyta, kad jeigu prie ES prisijungia naujo valstybė narė, e, tuo metu, kai galiojo daugiametė finansinė e, programa, tuomet taryba ir Europos parlamentas, e, remiantis komisijos pasiūlymų, turi pakoreguoti daugiametį finansinę programą, atsižvelgiant į tas išlaidas, kurios gali rastis dėl dėrybų dėl naujos valstybės narės stojimo. Taigi man atrodo, kad mums čia viskas yra aišku, bet kažkodėl finansų ministrams nėra aišku, ko, ką reikia daryti. Man atrodo, kad Europos komisijos pasiūlymas buvo pakankamai protingas. Dėl administracinės išlaidos čia viskas yra aišku, mes galime gal išsisukti, bet kai kalbame apie veiklos išlaidas, tuomet reikėtų laikytis šio 29 paragrafo dvasos ir reikėtų atitinkamai pakoreguoti viršutinės ribas. Bet kuriuo atveju Mane labai stebina tai, kad taryba dabar kašio pagalius ratus. Ir dėl to gali būti, kad mes negalėsime greitai susitarti, o tai be abejo būtų labai nepalankus ženklas mūsų naujai valstybei nariai Kroatijai. Bet aš žinoma, kad taryba dabar elgesi su Kipro Respublika. Tikrai nedėra negražiai elgtis su mažomis valstybėmis narimis. Na, bet kuriuo atveju pagyvensim, pamatysime. Dėkoju pranešėjui. Rytoj komisijos narys ponas Levandovskis man oficialiai pranešė, kad komisija patvirtins patikslint, antrai patikslintai biudžetą. Vadovaudamasi tą dvasę, kurią da, Europos parlamento pirmininkas apibūdina kaip Big Bang, didelis sprogimas. Mes kalbėjome su panu Levandovskiu šiandien e, telefonu ir aš dėjau su jam už tai dėkingas ir jis e, dėja negalės pas mus atvykti rytoj, kad mes siūlėme, bet mes susitarėme su juo, kad mes surenksime neįlinį biudžetų komiteto posėdį, kuris vyks e, pirmadienį vakare per kitą mūsų Strasbūro plenarinę sesiją. Ir tuomet e, mūsų e, komisijos narys galės mums paaiškinti, ką reiškia tas didelis sprogimas. Ir mes be abejo galėsime komisijai pateikti visus savo klausimus, kurie mūsų galva bus reikalingi ir tikslingi. Bet kuriuo atveju, kai kalbame apie asignavimus mokėjimams 2013 metais ir e, apie mūsų požiūrį e, dėl daugiametės finansinės programos 2020 metų, mes viską išdėstėme savo rezoliucijoje. Ir mes pasistengsime daryti viską, kad e, darbai vyktų pagal numatytą grafiką ir kad viskas būtų svarstama laiku. Tai tiek. 2013 metų biudžeto vykdymo ir dėl 2014 metų biudžeto neturite klausimų? Ne? Gerai. Tuomet aš dėkoju pranešėjams. Toliau dėl daugiametės finansinės programos nieko daugiau negalime pasakyti. Aš dabar žiūrėjau žvelgiu į mūsų pranešėjai, ne, pranešėjas nieko nenori pasakyti, aš irgi nieko nenoriu pasakyti, nieko pasakyti, niekas iš jūsų nieko nenorite pasakyti gerai. Tuomet mes galime paskelbti pertraukėlę. Aš siūlyčiau štai ką. Pone bus buote prie mūsų prisijungė, ponia, kiek aš suprantu, ponia Holma Maier paprašė jūsų pristatyti mums savo klausimą. Prašau projektu jménem zpravodajky, protože tady dnes nemůže být a požádat. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasisakyti vietoj ponios Holmeier. Ji manęs prašė pristatyti nuomonę dėl ES vertimų centro. Dabar yra nuomojami du pastatai Luksemburgė, tačiau ateityje visi darbuotojai turėtų dirbti viename pastate. Viename pastate, viename pastate kuriame yra būstinė, e, atliktos, atliktas atitinkamas remontas, rekonstrukcijos ir kol kas situacija nėra tenkinanti, dėl to e, buvo nutarta balandžio 15 dieną pasirašyti nuomos sutartį penkiems metams su galimybė e, pratesti tą sutartį. 1,86 milijonų eurų tiek sudaro nuomos mokestis, mokestis per metus. Ir centras prašė mažinti kaštus susijusius su persikraustimu. Tai tą pavyko padaryti. Tiesa, sutaup... nepavyko daug sutaupyti, tačiau šiek tiek su... buvo sutaupyta. Uh, Taip pat vyksta tolimesnės dėrybos dėl taupimo. Pavyzdžiui, e, buvo susitarta, kad du mėnesius nuomos mokesčio nereiks mokėti, nes Luksemburgo savivaldybė e, kaip pastatų savininkas e, parems, sumokės už nuomą 240 tūkstančių eurų. Taip pat buvo atsakyta. Tikrai mes visi žinome, kad šis problema yra labai sudėtinga, labai subtiliai ir jūs tai, tai minėjote. Konstitucinių reikalų komitetas šiek tiek vėliu, vėluoja, o tai reiškia, kad mes turėsime šiek tiek daugiau laiko pakeitimams pati, parengti ir mūsų pranešėjai turės daugiau laiko kompromisiniams pakeitimams parengti. Dabar Pakeitimus galime teikti iki balandžio 29 dienos 12 valandos. Tai tiek. Dėkoju pranešėjai. Dabar siūlyčiau perėti prie šeštojo darbo tvarkės punkto, tai yra prie mūsų septintojo punkto, pono Darden pranešimo. Jūs šiandien kairėje sėdite, ar ne? Prie kairės esate šiandien. Gerai. Ir jūsų pranešimas yra susijęs su prisitaikymu prie globalizacijos padarinių fondo panaudojimu vienai Austrijos kompanijai gelbėti. Dėkuoju, ponė Pirinkė, čia mes kalbame apie tabako sektorių ir konkrečiau apie 270 darbuotojų, kurie buvo atleisti ir kuriems reikia pagalbos. Ir bendra suma, kurios mums reikia, siekia beveik 4 milijonus eurų. Būtent tokios sumos paprašė Austrija iš Europos. Ir ši suma, e, šios sumos būtų finansuojami įvairius e, veiksmai, kas yra numačiusi e, atlikti Austriją. Ir yra pateikti kai kurie pakeitimai, ypač atsižvelgiant į, į užimtumo komiteto pateiktą laišką mūsų komitetui. Užimtumo komitetas. Da, Kaip jums yra žinoma, yra galiolas parlamento dalyvauti dėrybose dėl reformų reikalingų tokiam finansavimui. Ir galiu pasakyti, kad mes pritarėme šiam prašymui. Dėkoju. Ar kas nors norėtų ką nors pakomentuoti? Ne. Puiku. Taigi. Taigi balsuosime dėl šio klausimo kovo 27 dieną, 26 dieną, tai reiškia po kelių minučių balsuosime. Šeštas punktas, dėl jo mes taip pat šiandien balsuosime. Per, pirmiausia, svarstėme septintąjį punktą dėl to, kad šeštojo punkto pranešėjas ponas Vertman nebuvo salėje, jos vis dar nėra, salėje vis dar neatėjo. Pone Darden, gal jūs galėtumėt pavaduoti ponę Vertman ir pristatyti mums šeštąjį punktą ir pakalbėti apie Italiją, Italijos prašymą? Prašau. Čia mes kalbame apie elektros įrangos e, e, sektorių ir kalbame apie 856 e, darbu, darbininkus ir prašoma suma e, sudaro be, beveik 3 milijonus 700 tūkstančių. Tai tiek. Puiku. Matote, mes e, dar kartą matome, kad e, šis fondas yra reikalingas ir jums yra žinoma, kad Europos tarybos ir Europos parlamento nuomonės dėl šio fondo uh, per kitą finansinę perspektyvą skiriasi. Na kągi, gerbimi brangie kolegos, mes gerai padirbėjome. Mes aptarėme nemažai klausimų, aptarėme bent jau tikrai visus klausimus, kuriuos turėjome aptarti iki balsavimo. Dabar žvelgiu į frakcijų koordinatorius. Ar galime dabar pradėti balsavimą? Na, mes galvojame, kad pradėsime balsavimą pusę penkių, bet mes galime pradėti dabar ir suličiau taip ir padaryti. Gerai? Penkių minučių per traukėlės norite. Gerai. Ar per penkias minutės mes galime dar ką nors aptarti? Ben non, il n'y a, a rien d'autre à traiter. Na, panašu, kad kitų klausimų neturime. Gerai, tuomet skelbėme penkių minučių pertraukėlė tam, kad Salvadoras galėtų surasti savo balsavimo kortelę. Bien, mes chers collègues, tout le monde a sa carte de vote. Mėly kolegos, ar jūs visi turite balsavimo kortelę? Įskaitant ir pirmininką. Alors, je vous propose. Taigi, siūlau pradėti nuo balsavimo dėl mūsų kolegos Tornvalis pranešimo, dėl ITER projekto. Ar visi turite balsavimo sąrašus? Kiek žinau, An Jensen pakeičia Tornvalis. Jeigu turit kol klausimų, teikite juos. Antras straipsnis yra pateiktas e, septintas pranešėjos pakeitimas, taip pat pakeitimas žodžiu, jis jums prieš akis. Jeigu kaštai viršyje šią maksimalę sumą, tai neturėtų turėti įtakos kitiems projektams finansuojamams iš ES biudžeto. Ir tai turėtų būti finansuojama per papildomus išteklius, e, e, viršint numatytas ribas tiek, kiek galima. Kas už, kas prieš? Susilaikė? Nėra susilaikiusių priimta. Aštuntas pranešėjo pranešti. Pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas pakeitimas pranešėjo kas už, prieš. Vienas prieš susilaikė nėra priimta. Vienuoliktas. APP e frakcijos parlamentarų. Pranešės už, kas už, kas prieš. Niekas susilaikė, priimta. Konstatuojamoji dalis. Pirmas pakeitimas. Naujas pranešėjo pakeitimas. Ar galime balsuotis dėl antro ir trečio taip pat pranešė pakeitimų kartu? Ne? Gerai, tada balsuom atskirai. Pirmas, kas už? Prieš. Žalieji susilaiko. Vienas priimta. Antras, kas už? Prieš. Niekas susilaikė, priimta. Trečias, kas, kuris atitinka dešimtą, kas už. Atsiprašom, suderinamas su dešimtuoju. Ačiū, Fanny. Aš pataisime. Taigi trečias pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis, kas, kuris yra suderinamas, kas už, kas prieš, žalieji, susilaikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas pranešėjos dvi dalys. Pirmoji dalis. Over and above. The MFF ceilings. Kas už, kas prieš. Vienas susilaikė. Priimta. Kitas pakeitimo dalis. Kas už, kas prieš žalieji ir guja prieš, kas susilaiko priimta. Pranešė 5 ir 6 pakeitimai kartu, ne, Gerai, atskirai penktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Galutinis balsavimas. Balsuojame. Ar jau visi balsavote? Aš 26 už, 2 prieš, 1 susilaikė, sveikinu pranešėją ir Anė Jensen, kuri atstovauja pranešėjai. Taigi, toliau balsuojame dėl Angelikos Vertman pranešimo. Agilė iš Italijos. Pirmas ir antras pakeitimai kartu. Ar galime balsuoti? Pranešėjai nepatinka. Negalima. Pirmas pakeitimas. Socialistų frakcijos pranešėjai. Pranešėjai. Pirmininkas atsiprašo, iš tiesų patinka tas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Sus, du. Prie, susilaikė. Priimta. Antrasis pakeitimas. Šį kartą pranešėja pasisako prieš. Kas už? Kas prieš? Aštuoni. Gue ir konservatoriai pasisako prieš. Taigi, priimta. Trečias pakeitimas ir ketvirtas pakeitimas. Ar galime balsuoti kartu? Taip. Trečias ir ketvirtas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas. Matėte, koks yra pranešėjos už pakeitimą žodžiu. Sveikina indėlį į e, išlaidas susijusias dėl darbuotojų turinčių priklausomų vaikų, vaikų pagyven, e, priklausos menų, vaikų pagyvenusių žmonių, neįgalių žmonių, E, kad jie galėtų tai žmonėmis pasirūpinti, leisti jiems dalyvauti įvairiose programose ir panašiai, kas už, kas prieš, vienas susilaikė priimta. Septintas pakeitimas. Socialistų frakcijos pranešėjas už, kas už, prieš, vienas susilaikė priimta. Aštuntas pakeitimas tie patys autoriai, bet šį kartą pranešėja pasisako prieš, kas už, kas prieš Įdomu. Šeši, septyni. Ta pati mažuma, bet ji mm, nieko neblokuoja, susilaikė. Taigi pakeitimas irgi priimtas. Balsuojame dėl viso pranešimo rengto ponios Vertman. E, jau dabar mūsų yra 32. Ar visi balsavome? 30 pasisakė už, 2 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikinu ponę Vertman. Dar liko pono Darden pranešimas dėl Austrijos tabako. Mes e, turime iš vis penkis to pati, tų pačių autorių pakeitimus. Man dabar sako, kad trečias pakeitimas neteikiamas balsavimui, nes jis e, įeina į jo esmė atspindėta penktojoje pastraipoje. Taip mano pranešėjas. Taigi nebalsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Ar galime balsuoti dėl antro, ketvirto, penkto ir šešto kartų? Puiku, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Septintas pakeitimas. Liberalų frakcijos. Pranešės prieš, kas už, kas prieš. Nuomonės susiskaldė. Balsuojame elektroniškai. Le vote est clos. Baigiame balsuoti. 16 prieš. Už 14 prieš 2 susilaikė. Priimta. 8 ir 9 pakeitimai kartu. Kas už? Kas prieš? 2 susilaikė. Priimta. 10 ir 11 irgi balsuojame kartu. Pranešėjas prieš. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Konstatuojamoji dalis, vienas pakeitimas, pirmasis, vienas pakeitimas, prašęs prieš, kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Galutinis balsavimas elektroniškai. Pradedame balsuoti. Jau mūsų 34. E, pabaigė balsavimu ir 80 turbūt susirinks. E, baigėme balsuoti 28 už 4 prieš 2 susilaikė. Pranešimas priimtas. Dabar periname prie Dereko Vūn pranešimo dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo. Ar turite balsavimo sąrašus? 28 pakeitimas pranešėjas už kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29. Dživan Lavija, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 30. pakeitimas socialistų pranešėjas už kas už, prieš, susilaikė, priimta. 31. Gūja, kas už, kas prieš, beveik visi susilaikė atmesta. 32. Angelika Vertman pranešėjas prieš, kas už, 3, kas susilaikė, kas prieš, atsiprašau, daug susilaikė atmesta. Tuo tarpu 33 to pačios paties autorės pakeitimas pranešėjų tinka. Kas už? Kas prieš? Vienas susilaikė priimta. 34. Socialistų frakcijos pranešėjas už kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 35. Ponas Kliūtė atsijėmė. 36. E, Kotindy ir Danden pakeitimas. Kas už? Viskas. Kas prieš? Susilaikė socialistų yra daugiau atmesta. 37. Jeigu 33 priimtas, tai dėl jų nereikia balsuoti. Ar 33 priimėm? Taip, taigi jis atkrenta. Yra kompromisinis. Didžioji raidė A. Matėte e, tekstą prieinami bendrėjai resursai, turėtų būti realiais e, skaičiais nemažesni negu e, per ankstesnę finansinę programą. Nedidelė nuoroda dėl e, DFP. Kas už, kas prieš Junktinė karalystė, kas susilaikė? Puiku. Priimta. Toliau. 45. Pirmininkas atsiprašo. 45 atsiimtas. 46 pono Kozlovski. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 47 socialistų. Pranešės už. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 48. Kas? Ponas Dočiau Patraunėviš. Pone Marija. Atsiprašau, sako pirmininkas. Yra ES egzotiškų valstybių. Pirma dalis. Už the program formuluoti. Kas už, kas prieš. Susilaikė, priimta. Antra dalis. Mes neturėtume konkuruoti su kitomis to paties sektoriaus programomis Pranešėja prieš kas už žalieji, Richardas ir jūs. Kas uh, prieš susilaikė atmesta. Trečia dalis e, vis tik e, šitą reikia palikti, nors antrosios ir nebus. Reikėtų papildyti kitas priemonės, e, kas už, kas prieš susilaikę primta. Toliau. 49. Pono Kozlovskis pranešės, pra, pakeitimas pranešės už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 50. Dominik Rikį, kas už, kas prieš, susilaikė priimta pranešėjo ketvirtas pakeitimas. Jis įeina į 50, todėl nereikia balsuoti. 51. Gue. Pranešėjas keistai, bet sutinka. Kas už? Neįprastai pasisako už. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. 52. Pono Kozlovski. Pranešėjas už. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 53 atkrenta, nes priėmėm 33. 54. Katrin Trautman pranešės už kas už. Kas prieš? Niekas. Susilaikė priimta. 55. Kozlovskio pranešės už kas už. Kas prieš? Susilaikė priimta. 56. Pone Trautman pranešės už kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 5 ir 58 yra identiški. Taip, Fanny. Pranešės už, kas už, kas prieš. 3 susilaikė, priimta. 57 atsiimtas, bet to ir atkrenta. 60. Dominik Rykiai pakeitimas pranešėjas už, kas už, prieš 3, 4 susilaikė priimta. 61 atkrenta dėl to, kad priimta 60, įskaitant ir pakeitimą žodžiu. Kadangi pakeitimas žodžiu e, buvo skirtas tam, kad būtų išbrauktas vienas žodis pakeitime, kuris buvo atmestas. 0 kart 0 lygų 0, taigi 51, ne, 61 nebelieka. Šeštas pakeitimas irgi atkrenta. 59 atsiimtas, 62 atkrenta. Tuo tarpu turime tris identiškus pakeitimus. 7, 64, 65. Kas už? Kas prieš? 4. Sveikinu Marta atėjus. Susilaikė, priimta. 63 atsiimtas. 66-67 identiški. Pranešėjas už, kas už, dėkoju, kas prieš susilaikė priimta. 68. Kontindy ir Darden. Pranešėjas už, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Alors. Taigi, aštuntasis pakeitimas. Pranešėjų, kas už, kas prieš Viens, du, kas susilaikė, patvirtinta. Ši... 70 atkrinta. Kaip ir 69-asis, 71-asis, 72-asis ir 73-asis kartu balsuojame? Ne? Gerai. 71-asis Birės Darden pakeitimas. Kas už? Pranešėjas už. Kas prieš? Susilaikė. prieš. Dauguma prieš. 72. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 73. Kotinį darden. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 74-75 buvo atsi, at, atsimti, 9 ir 76 identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dešinieji čia o, nugalėjo. 77 ir 78 buvo atsimti, 79 pono Kozlovski pakeitimas, kas už, priešėjas už, prieš, keturi prieš, susilaikė patvirtinta. 80 buvo atsimtas, 81 berės ir dažden, pranešėjas už šį pakeitimą, kas už, kas prieš susilaikė, dešinėje vėl nugalėjo atmesta. Toliau, konstituojamoji dalis. Dešimtasis pakeitimas, kotinį darden, kas už? Pranešėjas už, kas prieš? EPP nieko nenori pasakyti? Jūs susilaikote? A, EPP balsuoju už. Labai diskretiškai, bet už. Nu, gerai, diskretiška, bet vis tiek nuskaičiuojame. Patvirtinta, 13 pakeitimas. Per vaš berės ir pono Darden. Pranešėjas už šį pakeitimą. Kas už? Kas prieš? 1, 2, 3, 4, 5. Patvirtinta. 12 e, gųjų pranešimas. Kas už? Pranešėjas pritarė šiam pakeitimui. Kas prieš? 1, 2, 3. Patvirtinta. 11. Atkrenta. 14-15 identiški, pranešėjas pritarė jiems, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 pake, pakeitimas, berės ir darden, kas už, pranešėjas pritarė šiam pakeitimui, kas prieš, 2 prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 atkrenta, 18 pakeitimas, Dominik Rikė pateikė, kas už, pranešėjas pritarė šiam pakeitimui, kas prieš, 1, 2, 3, 4, kas susilaikė, patvirtinta. 19 atkrinta, 20 e, dingo, toliau 21. Ji taip pat buvo atsižvelgta. Į parį kitom busi, ja? Na, panašu, kad jis taip pat atkrenta. Ponas Vogan taip mano ir ponas Vagan, Vogan beje taip pat e, kažkur atkrito. Pirmasis pranešės atkrenta, antrasis e, pranešė, pakeitimas kas už, kas prieš. Viens du. Susilaikė patvirtinta. 22 pakeitimas atkrenta. 23 pakeitimas kotinė ir derden. Kas už? Kas prieš? Trys nariai prieš. Kas susilaikė? Patvirtinta. 24. Pakeitimas Berės ir Darden pateikė. Kas už pranešėjas pritarė šiam pakeitimui, kas prieš susilaikė. Patvirtinta. 25-26 pakeitimai. Darden ir Kotini pateikė šios pakeitimus. Jie pateikė uh, du pakeitimus, bet aš jau juose kalbame apie tą patį. Ir pranešėjas jiems pritarė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 27-asis, ponu Rikė, kas už, pranešės pritarė šiam pakeitimui, kas prieš. Du nariai prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl viso dokumento su patvirtintais pakeitimais. Balsavimas baigtas. Mūsų gretos vis plešiasi, siest, baigėsi siesta. Balsavimas baigtas. A, Angelika, Angelika, jūs išeinat. 36. A, jūs net ir įdėjote kortelę ir net spėjote balsuoti. 37. Taip, tai viešas balsavimas, ar ne? 33 balsavo už, 4 balsavo prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. Oh. Ah. Uh, Ires Dabar pervedimai. Taip, taip. Giovanni. Giovanni. Trečiasis skirsnis. Du pervedimai kurie yra susiję su pristatymu prie globalizacijos padarinių fondo. Aš siūlau balsuoti dėl jų kartu. Ça me fait fumer. Ça me fait fumer. Taip, taip, man net dūmai iš jūsų pradeda e, kilti. Taip, da, pirmiausia, reikia žinoti, dėl ko balsuosime. Taigi, pirmiausia, balsuojame. Pirmiausia, balsuosime dėl Italijos. Adžylį, kas už? Kas už? Kas prieš? Vienas prieš. Kas susilaikė? Gerai, Toliau Austrija tabak. Mes nenorime skatinti tabako vartojimo. Norime padėti atleistiems darbininkams, kas, darbininkams, kas už, kas prieš. Susilaikė. Aha. Puiku. Taigi, mes patvirtinome šį pervedimą, nepasinto, kad kai kurie nariai susilaikė. Ar dar e, reikia balsuoti dėl kokiu nors pervedimu? Ne. Tai ar turime papildomų klausimų? Neturime. Tuomet postis baigtas. Dėkuoju visiems.